Alle, die schon hier sind, können stolz darauf sein, dass sie es zu so früher Stunde geschafft haben. Ponios ir ponai, labas rytas. Tikrai galime didžiuotis tuo, kad taip anksti mums visiems pavyko čia susirinkti. E, neturiu Jums pirmininko pranešimų ir todėl galime iš karto perėti prie pirmojo Nereikia, perėmė prie pirmojo mūsų darbo tvarkės punkto. E, premjerė yra Dukanovičiau, tikrai malonu Jūs čia matyti. Tikrai didelė garbė, kad lankotės mūsų komitete, esate čia pirmą kartą. Esate užėmęs įvairias pareigas, įvairius postus savo šalyje per pastarosius 20 metų dabar šalyje vyksta rinkimų kampanija. Jūsų darbos verkėje yra labai svarbus klausimai - ekonomika, ehm, narystė NATOje. Ir jūs dabar jau atvėrėte 25 skyrius ir 24 skyrius ir tai rodo, kad konsultacijos vyksta tinkamai ir mes tuos konsultacijas e, savo komitete sekame. Aš norėčiau konstatuoti, kad e, šiuo klausimu dėl NATO narystės jūs patirėte tam tikrą spaudimą ir e, kai kurios trečios šalis nori jums parodyti atitinkamą galę E, tam, kad e, išlaikytų interesus į jūsų šalį. Ar kas nors norėtų e, pasisakyti? Ir dabar norėčiau jums suteikti žodį. Poštovani gospodine Brok, cijenjeni poslanici, članovi odbora za vanjske poslove. Pone Brokai, gerbiami parlamento nariai, Gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai, man tikrai nepaprastai malonu ir didelė garbė pasisveikinti su jumis Votkalnijos vyriausybės vardu. Ši galimybė kreiptis į jūs šiandien, tai dar kartą konstatuojamas parlamento pasirežimas siekti plėtros proceso, taip pat Lotkalnijos e, rezultatų pasiektų dėrybų procese dėl ES stojimo įvertinimas. E, E, pažymime pirmąjį mūsų nepriklausomybės dešimtmetį, gerbiami nariai, ir tai dar kartą patvirtina, kad mes einame tinkamu keliu. Noriu taip pat priminti, kad mūsų susitikimas vyksta labai geru laiku, atsižvelgiant į Jotkalnyjos 2016 pažangos ataskaitos rengimą. Ji bus paskelbta po parlamentinių rinkimų šalyje, kurie vyks spalio mėnesį. Tikimės, kad e, rinkimai padės išplėtoti supratimo ir e, susikalbėjimo e, pol, e, aplinką ir kad opozicija taip ta sėkmingai dalyvaus laisvose ir sąžiningose rinkimuose. Taip pat tikime, kad tai prisidės prie politinio stabilumo stiprinimo šalyje ir kad E, bus suformuota nusekli parlamento dauguma ir toliau skirsime dėmesio demokratiniams pokyčiams. Atsižvelgiant į e, AKR, atsiprašau, į, į e, partnerystės susitarimą ir su rezoliucija su Jotkalnyje, tikimės, kad ten bus paminėta e, pozityvus susitarimas su vyriausybė Jūs veikiausiai žinote, kad pakviečiau, paraginau opoziciją e, prisijungti prie vyriausybės ir pasiūliau postus svarbiausiuose ministerijose, ypač e, siekiant išsiaiškinti, ar nėra e, piknaudžiavimo lėšomis gyvenant rinkimų kampaniją, tai yra socialinių reikalų, žemės ūkio, taip pat kitos ministerijos. Ir e, opozicijos atstovai sutiko e, užimti e, vicepremjero postą vyriausybėje. Visais vyriausybės lygmenimis vietos ir kitais lygmenimis taip pat yra opozicijos atstovų. Todėl mes norėjome ieškoti tų problemų sprendimo, kurios apsunkina dialogo užmesgymą vis, visose, su visomis valdymo institucijomis. Taip pat e, dialogas su opozicija vyksta ir tai įrodė rinkimų rezultatai ir tai jis vyksta nuo pat mūsų referendumo nuo nepriklau, dėl nepriklausomybės. Norėčiau dar kartą Jūs patikinti, kad Europos parlamento rekomendacijos bus svarbia mūsų veiklos dalimi, tai bus mūsų šalies e, tikslų dalimi ateities integracijos procese. Esame dėkingi jūsų institucijai už susidomėjimą ir už paramą, bei taip pat už mūsų darbo kokybės pripažinimą mums einant Europos keliu. Sudėtingų pokyčių laiko, laikotarpiu, kurį išgyvena Europos Sąjunga, e, vienybė, įvairovė, tai pagrindinė skiriami Europos e, savybė ir vertybė yra ypač svarbi šiandien. Tai ypač svarbu, tai yra paskata Jotkalnyje toliau siekti reformų ir e, užimti europinės pozicijas. Jotkalnyje siekia puoselėti europietiškas vertybės Mes manome, kad narystė ES yra svarbiausias mūsų užsienio politikos prioritetas ir tai akivaizdu e, mūsų dialogė su visuomenė. Esu įsitikinęs, kad plėtros politika yra e, stabilumo, saugumo, ekonominės ir demokra, demokratiškos vakarų Balkanų regiono plėtotės e, veiksnys. Tai svarbu ir atkalnijos santykiuose su kaimynais, užtikrant įstatymo viršenybę ir ekonomikos plėtotės, taip, kuriant infrastruktūrą ir užtikrinant palankę aplinką tiesioginėms užsienio investicijoms verslui. Taip pat darbo vietų kūrimas yra paskata e, ir, ir siekis e, taip siekiant narystės ES. Mes taip pat norime įgyvendinti esminius ekonominius pokyčius ir tenkinti visus narystį ES keliamus reikalavimus. Jotkalnyje svarbus veiksnys šiame kontekste yra ir narystė NATO organizacijoje, tai netrukus įvyks. Ir manome, kad tai bendrai labai pozityviai paveiks visą regioną. Manome, kad stojimo proceso rezultatai užtikrina gali, leidžia mums tikėtis sėkmės kitose etapuose. Mm, Darybos vyks, įvyko dėl 24 skyrių, kuriamas naujas institucinis ir teisinis pagrindas, kovai su korupcija, taip pat e, infrastruktūros plėtojimui e, ir e, per Berlyno paramą mes siekiame tolesnių ekonominių pokyčių. Taip pat tikime šitaip e, užsitikrinti ir tolesnius stojimo etapus ir būti e, pasirengę stojimui į ES. Esame pasirengę iki metų pabaigos atverti kitus darybinius skyrius. Taip pat esame gyventinę nemažai reikalavimų pateikę darybinės pozicijas 29 darybinėms skyriams. E, suintensyvintas darbas dėl tų bendrų pozicijų yra ypač svarbus mūsų ateities lūkesčiams dėrybų procese ir tikimės, kad pirmininkaujant Slovakijai bei taip pat su visų jūsų šalių parama mums pavyks atverti keletą kitų e, dėrybinių skyrių iki metų pabaigos. Taip pat tikimės e, Europos partnerių paramos e, ir užbaigiant dėrybas dėl kai kurių dėrybinių skyrių. Tai būtų simboliškas paramos ženklas visam dėrybų procesui. Tai labai svarbu užtikrinant nuoseklius veiksmus e, pagal partnerystės gairias, kurias mums yra suteikę mūsų partneriai Europoje. Tai svarbu ir visiems mūsų e, kaimynams. Je, jei sieksime gyvendinti reformas ir perimti Europos vertybių sistemą, tai bus pastebėta ir, ir, ir ES tai įvertins. ES duris yra atviros ir e, pažanga e, kelyje link jos yra įmanoma. Mes ypač akcentuojame dėrybas dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių pagal naująjį požiūrį ir taip pat tarpinių kriterijų įgyvendinimą. Balandžio mėnesį komisija konstatavo mūsų pasiektą pažangą, nes ji pareiškia, kad Jotkalnyje eina tinkamų kelių, įgyvendina keliamus kriterijus ir tolesniems veiksmams. Testinė pažanga konstatuojama ir vyriausybės E, e, ataskaitoje dėl 23 ir 24 skyrių, kuriuose įgyvendinta 80 procentų priemonių. Mes e, įgy, patvirtiname ir įgyvendiname beveik 60 pakeistų įstatymų iki šių metų pavasario, taip pat įkūrėme kovos su korupcija agentūrą, specialią prokuroro tarnybą Ir tai jau mums e, padeda siekti gerų rezultatų šioje srityje, kurioje pas, esame pasiryžę siekti pažangos. Taip pat e, iš, vyksta labai daug tyrimų, paskelbta apkaltinamųjų nuosprendžių korupcijos bylose. Taip pat da, tai, tai tos bylos apima e, nusavybės už daugiau nei 23 milijonus eurų. Tai susiję, kaip jau minėjau, su 23 ir 24 darybiniais skyriais. Įstatymo viršenybė mums yra svarbiausias tikslas, tai labai svarbus dalykas mūsų piliečių saugumui, taip pat tai svarbu investuotojams ir todėl savo energiją rengiamės skirti daugiausia šiam sričiai. Kalbant apie integraciją, ateityje mes akcentuosime darbo kokybę, o ne reformų spartą vertinant Jotkalnijos politinę aplinką, taip pat politinį klimatą regione, ilgalaikis. Ilgalaikė ekonominė plėtotė Balkanuose yra svarbi, siekiant europinės perspektyvos, ypač jei atsižvelgsime į iššūkius Europoje, teroristinės grėsmės, migraciją bei breksitą. Tai įkvepia dešinėsias jėgas ir, ir sukelia nesaugumo situaciją Europoje. Todėl e, dabartinėme Europos kontekste mes norime e, puoselėti mūsų draugų Europoje viziją. Jotkalnyje taip pat norėtų pabrėžti, kaip svarbu, kokia svarbi yra Europos testinė parama vakarų Balkanams, ypač tolimesniuose stojimo E, etapuose. Balkanų europeizavimas turės labai to, e, didelių politinių pasiekmių. Tai ypač aktualu nei suvokiama Bruselėje, atsižvelgiant į, į visas problemas, kurias sprendžia regionas. Taisyklės, kurias e, dėgiame savo regione, yra svarbios ir e, saugumui ir stabilumui Europoje. Todėl turime toliau plėtoti proces, Berlyno procesą, kuris suteikė vilties Balkanams ir e, sustip, praturtino ES požiūrį į plėtros politiką. Taip pat norime plėtoti bendro intereso infrastruktūros projektus bei jungčių projektus, kad prisijungtume prie Europos koridorių. Tai bus svarbia paskata ekonominiai plėtoti ir, ir visuomenės vystimuisi, institucijų stiprinimo ir įstatymo viršenybei. Ekonomikos sektorioje mūsų tikslas išlieka e, tvarus, nuoseklus ekonomikos augimas bei darbo vietų kūrimas. Vatkalnyjos augimas, ekonomis augimas per dešimtį metų po nepriklausomybės atgavimo buvo daugiau nei 3 procentai. Vyriausybės e, ekonominių reformų darbo tarkia 16-18 metų laikotarpiui akcentuoja Jotkalnės e, ekonomikos konkurencingumo didinimą, e, struktūrinių reformų įgyvendinimą, infrastruktūros kūrimą, siekiant pritraukti užsienio tiesioginės investicijas ir dėmesį skiriant e, plėtros potencialui bei, at, bei, bei būtinybė atsižvelgti Europos komisijos rekomendaciją. E, kelių tiesimas, energetikos sektorius, projektai šioje srityje užtikrins ekonominį stabilumą ir plėtotę. Taip pat vartojimas, e, viešojo sektoriaus įplaukos, tinkama fiskalinė politika yra mūsų prioritetai ateityje. Manome, kad mm, už, mums sekasi užtikrinti tinkamą ekonominę aplinką ir galimybę siekti klėstėjimo. Ponios ir ponai, Jotkalnyje toliau atstovaus Europos interesus vakarų Balkanuose, sieks saugesnio Europos konteksto ir būtent e, atsižvelgiant į tai mūsų šalis bus vertinama. Atsižvelgiant į tai, ar, ar, ar jai pavyksta e, siekiant europinės integracijos užtikrinti tinkamą socialinį kontekstą savo piliečiams. E, pono Stano, kas rengdamas pranešimą dėl mūsų e, situacijos ir ponė Dodds, ta, yra, išlieka svarbus pašnekovai E, Jotkalnyjai, Jotkalnijos pašnekovai su parlamentu. Tai taip pat e, yra labai svarbus dalykai mūsų eime link Europos Sąjungos. E, mes toliau siekime palaikyti visapusišką dialogą su institucijomis. Jotkalnyjos pastangos gali prisidėti prie ta, taikos stabilumo e, užtikrinimo regione ir ateityje. Ačiū Jums uždėmesi. Äh, Dėkoju, premjera, už e, Jūsų pasisakymus ir dabar e, yra Taip pat uh, transliuojamas vertimas per 25 kanalą į juotkalniečių kalbą. O dabar uh, suteiksime žodį kolegoms. Pirmiausia, kolega Prėda. Ačiū, ponė. Euh, Pone premjerė, aš norėčiau pasveikinti Jūs Europos parlamente Labai naudinga keistis nuomonėmis su e, tokiais valstybės atstovais kaip jūs. Norėčiau taip pat pasveikinti jūsų valstybę padarius didelę pažangą dėrybose. Mes manome, kad nauji skyriai turėtų būti pradėti. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jotkalnyje pasirašius sutartį su NATO. Tai labai svarbu yra labai svarbu ir NATO alijansui dirbti su jūsų regiono valstybėmis. Kalbant apie užsienio politiką ir sankcijas e, taikomas Rusijai, šitie klausimai taip pat mums yra labai aktualūs. Kalbant apie Europos e, integracijos klausimus, pirmininkaujantis Niderlandai praeitą pusmetį visiškai nepaminėjo plėtros kaip prioriteto. Dabartinė pirmininkaujanti valstybė e, Slovakija šį aspektą paminėjo. Pirmininkas Junkeris vakar, pavyzdžiui, visai nepaminėjo plėtros. Ką jūs apie tai manote, ką apie tai mano jūsų piliečiai? Ka, kokia yra jų nuomonė apie Briuselio poziciją dėl ES plėtros. Dėkoju. Uh, uh, Pirmininkė, norėčiau pasveikinti premjerą Džukanovič kaip uh, laikinai einantį premjero pareigas Jotkalnyje ir dėkoju už tai, ką pasakėte per jūsų kalbą. Aš taip pat esu čia, čia atstovauju EKR frakcijai, e, kuri taip pat užsijima Vakarų Balkanų plėtros klausimų. Aš asmeniškai norėjau pasakyti, jūs esate nuostabus premjeras ir regioninis lyderis Vakarų Balkanos ir esate tikras veteranas ir vienas iš jo kalnyjos e, steigėjų po dešimties sėkmingų nepriklausomybės metų. E, taip pat norėčiau pasveikinti Jūs ėmusis iniciatyvos dėl, e, suformuoti vyriausybę, įtrauklę vyriausybę. Atrodo, Jūs laikotės e, teigiamo požiūrio, naujoviško požiūrio savo šalyje ir regione dėl rinkiminio pasitikėjimo. Aš manau, kad šis požiūris yra sėkmingas ir Jums pavyko iš, iš, iš, išlaikyti pusiausvyrą tarp tų visų protestų, kurie destabilizuoja Jonkalnyje ir jūsų pačių partijos kampanijos ir koalicijos sudarimo. NATO ratifikavimo procesas vyksta gerai ir tikiuosi, kad jis bus baigtas iki spalio mėnesio. Aš žinau, kad Junktinė karalystė, nepriklausomai nuo breksito, labai palaiko jūsų procesus. Man šiek tiek nerima kelia vienas dalykas, kad dabar opozicija nori referendumo šiuo klausimu. E, turiu pasakyti, kad vykdžius tokią didelę e, kampaniją savo šalyje už tai, kad pasiliktų Junktinėje karalystėje, e, Europos Sąjungoje, aš labai skeptiškai žiūriu į referendumus, kurie tam tikrą prasme yra formuojami politikų, kurie remiasi tik pusėtinais faktais. Ir tai gali būti labai žalingų faktoriumi. Tai yra labai sunku, yra labai sunku tinkamai perduoti faktus piliečiams per referendumo kampaniją. Ir e, todėl e, sakyčiau, kad dėl stojimo į NATO referendumo jūsų šalyje nereiktų. E, taip pat džiaugiuosi dėl jūsų komentarų apie Kosovą. Jūs kalbėjote apie sienos demarkacinę liniją. Yra aišku, kad Jotkalnyje buvo labai sėkminga sėkmingas regioninis e, žaidėjas ir geras, e, savo, e, geras kaimynas kitoms šalims, taip pat tarpininkas tarp kitų valstybių, kai santykiai pradeda birėti. Ir m, tikiuosi, kad Kosovo problemos dėl sienos bus išspręstos draugiškai ir greitai. Rinkimai vyksta, vyks spalio 16 ir jie vyks pagal smarkiai peržiūrėtą teisinę struktūrą, mes to e, džiaugiamės, 2014 e, pakeitimų buvo pateikta e, ir buvo įvesta nauja registravimo ir identifikavimo sistema ir e, mandatų paskirstimas e, mažumų sąrašuose. Aš manau, kad šios priemonės yra labai geros ir labai sveikintinos jūsų šalyje. Be abejo, kaip jau minėjau per ankstes, ankstesniuose savo pranešimuose, aš jau septynerius metus esu nuolatinis pranešėjas. E, atsakingas už narystės siekiančias Vakarų Balkanų valstybės ir aš apie tai šiame parlamente. Ir manau, kad mes galime tik pasidžiaugti jo kalnyjos gerą pažangą darant e, ekonominę E, pažangą, taip pat e, nepaisant visų didžiulių migrantų srautų, jums pavyko išlaikyti savo ekonomiką, atsižvelgiant į visas e, didelės jūsų problemas ir iššūkius tokioje mažoje valstybėje. Jūs padarėte didelę pažangą teisinės valstybės srityje, kovoje su nusikalstamu ir korupcija. Tikrai jūs einate reikiamą linkme, link narysės Europos Sąjungoje, tačiau dėje po septynerių metų nuolatinio stebėjimo aš E, ir po to, kai įvyko Brexito, e, Brexitas, aš e, Deja, nebegalėsiu paruošti daugiau pranešimų ir mano paskutinis pranešimas bus lapkričio mėnesį. Manau, kad kitais metais jau bus aktyvuotas 50 straipsnis. Ir na, aš norėčiau paprašyti, kad jūs neatidėtumėte narystės ES dėl Brexito, Brexito rezultato. Aš manau, kad ES pereina per pilnus iššūkių laikmečius, tačiau aš esu tikras, kad narystė ES ES e, jūs, jūsų šaliai būtų e, reikštų klėstėjimą. Ir aš tikiuosi, kad mūsų šalis ateityje labai pasigailės savo sprendimo. Ačiū. Dėkuoju, daktarė Tanok. Aš e, turiu pasakyti, kad šios pastabos mane labai sujaudino. Na, aš norėčiau paminėti, kad e, Jotkalnyje atidarė 24 skyrius ir tai yra labiausiai pažengusi šalis e, dėrybų srityje. Turiu tai konstatuoti dabar tam, kad išvengtume nesusipratimų. Ir aš manau, kad e, ta kalba, kuri vakar buvo pasakyta, buvo tikslingai pasakyta Bratislavoje, tai yra, kad būtų pasirengta reformų procesui. Ir E, norėčiau išvengti jokių nesusipratimų. Prašysiu kalbėti trumpiau per šitą diskusiją dėl to, kad 9 valandą, lygiai 9, turėsime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo, tad e, turime turėti pakankamai laiko premjerui atsakyti į visus klausimus. Dabar ponas Vambal ir dabar uždarau kalbėtojų sąrašą. Dėkuoju pirmininkė. Man kaip liberaldemokratui buvo labai didelė garbė pakvietus Andrėją Popovičią apsilankyti jūsų šalyje. Tai buvo pirmas mano vizitas ir tikrai labai gerai organizuota šalis. Tai komplimentas jums. Jūs labai gerai vykdote dėrybas dėl narystės ES ir dabar jūs esate beveik faktiškai NATO nariai. Turiu klausimą. Be abejo, rusai, ne, ne, ne, rusams nepatinka tas dalykas, kad jūs esate taip arti vakarų ir esate uh, NATO e, nariai. Ar tai padarė kažkokį spaudimą jums, e, jūsų santykiams su Rusija? Ačiū. And... Dėkoju. Ir aš norėčiau pasveikinti Jūs savo žaliųjų frakcijos vardu. Ir noriu pasveikinti Jūs ne tik su dešimtmečiu nepriklausomybės, bet ir su pažanga, kurią padarė Jūsų šalis įgyvendindama ES teisyną. Kaip sakė mūsų pirmininkas, Jūs esate šalis daugiausia padariusi pažangos visame regione. E, šis parlamentas jums parodo didžiulę paramą plėtros procese tiek mano frakcija, tiek dauguma čia esančių narių. Turiu du klausimus. Pirmiausia, e, dar kartą noriu, e, taip pat noriu Jūs pasveikinti dėl to, kad Jūs ir kitos šalis, Jūs, jūs jūsų šalyje sėkmingai e, einate per perinamąjį laikotarpį. Ir e, tai jūsų vyriausybė yra įtraukli ir tai padeda sukurti daugiau pasitikėjimo tarp piliečių jūsų politinė sistema. Ir po dviejų savaičių Bruselėje e, pas mus bus Tarko Paevič naujas jūsų parlamento pirmininkas ir e, jis taip pat kalbės apie šitą perinamąjį laikotarpį. Vienas klausimas apie tai. E, vienas sustarimas buvo tas, kad e, rinkimų sąrašai turėtų būti atnaujinti. Ir dabar ta situacija nėra tokia gera, kaip turėtų būti. Ar manote, kad na, iki rinkimų dienos rinkėjai bus tikri tuo, kad registras bus atnaujintas, kad rinkimų diena nekils jokių problemų. Kitas klausimas susijęs su porinkiminiu laikotarpiu. Siekiant politinio stabilumo, kaip jūs įsivaizduojate politinį peizažą po to, kokios bus jūsų partijos sudarančios koalicinę vyriausybę, o kalbant apie NATO, aš tikiuosi, kad visi jūsų sąjungininkai po rinkimų e, palaiks palaikys narystę NATO. Ir dar vienas dalykas iš žaliųjų frakcijos pusės. Noriu paklausti dėl uh, uh, ter, terminės uh, jėgainės antro bloko statybos. Uh, nes tai neatitinka to, būtų, ko būtų tikimasi pagal Paryžiaus sustikimą dėl CO2 mažinimo. Kaip jūs galite suderinti šios dalykus, nes jūs kaip e, narystės siekianti valstybė narė e, turite užtikrinti Paryžiaus susitarimo funkcionavimą, nes e, terminė e, jėgainė netitiktų CO2 mažinimo tikslų. Ačiū.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 E, e, jūs, e, nuo ko jūs turėtumėte būti ginami NATO valstybių. Kitas dalykas, naujoji NATO, naujoji NATO strategijai mes pritarėme ir kaip jūs galvojate, ta nauja strategija pasitarnaus jūsų šaliai. Ačiū pirmininkė. Premjerė. Norėčiau uh, pasveikinti Jūs dėl keleto dalykų. Visų pirma, pasveikinti Jūs su Jūsų nepriklausomybės dešimtmečiu, taip pat su pažanga pasiekta einant Europos keliu bei e, kelyje link narystės NATO. Neturiu konkrečių klausimų, bet sutinku su jumis dėl to, koks yra, kokios svarbi yra taika ir saugumas regione. Aš taip pat manau, kad galimų konfliktų šaltiniai dar neišnaikinti visiems laikams. Manau, jog iš tikrųjų kalbame apie tendencijas, kuriomis suinteresuota ir Europa, ir jūs, būdamas politikas, suprantate, apie ką aš kalbu. Šia prasme, proeuropietiškas ir NATO e, palaikantis jūsų vyriausybės požiūris yra labai svarbus. Linkiu Jums visokiojo pasiekmės, taip pat linkiu Jums sėkmės, e, sėkmingos Jūsų kelio į ES baigties. Ačiū pirmininkė. Sotsdemų frakcijos vardu norėtume pasveikinti Jūsų nepriklausomybės dešimtmečių ir kaip ponas Brokas sakė, jūs sėkmingai einate ES keliu, atidarėte, dėrybą, atidarėte 24 dėrybinis skyrius, e, tikimės, kad dėrybos vyks sparčiai. Sotsdemai yra įsitikinę, kad dėrybų proceso pabaigoje Jotkalnyje turėtų tapti ES nare. Ir sėkmės, sėkmės e, busimuose rinkimuose tikimės kad sklandus, sklandus rinkimai e, vyks laikantis visų demokratinių principų. Turiu porą klausimų. Kalbamės ir su kitomis e, šalimis, taip pat ir ES valstybėmis e, korupcijos klausimais. Kokie yra jūsų vyriausybės prioritetai su, kovojant su korupcija ir siekiant užtikrinti geresnės socialinės sąlygas? Tai yra mūsų demokratijų pamatinis kertinis akmuo ir čia Europos Sąjungoje. Pastaraisiais mėnesiais matome, kad kyla nacionalizmas ir pats ryškiausias pavyzdys e, Kosovo priešinimasis Jotkalnijos ir Kosovo susitarimui dėl sienų. Todėl noriu paklausti, Kaip jūsų nuomonė galima būtų spręsti šią neraminančią situaciją ir kaip jūs ją vertinate? Ačiū. Žodis ponui Vaigal. Lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Labas rytas. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pozityvę žinę už jūsų žodžius, kad esate pasirengęs toliau siekti suartėjimo. Iš tikrųjų, vakar kalbėdamas ponas Junkeris nepaminėjo plėtros proceso kaip vieno iš jo prioritetų. Kita vertus, savo puikiame pasisakymė jis Jis nekalbėjo apie santykius tarp ES ir Rusijos, ES Turkijos santykius. Esu įsitikinęs, kad ES plėtra išlieka prioritetu. Taip pat e, ankstesnėse kade, kade, kadencijose kade, E, parlamento kadencijoje. Jūsų šalį atstovavo, jūsų šalį gynė puikus e, parlamento narys ponas Tenokas, gaila, kad jis išeina, bet parlamente liks daug jūsų draugų. Man kelia susirūpinimą nacionalizmo stiprėjimas ir e, diskursas Balkanuose dėl tolesnio kelio. Kaip manote, kokiomis priemonėmis galima būtų užgesinti šį gaisrą? Äh, da ich jetzt gleich hinausgehen müsste, möchte ich äh, den Kollegen Plenkovič äh, bitten, die Sitzung. Ačiū. Paprašysiu pono Plenkovičiaus perimti pirmininkavimą, man reikės išeiti, bet prieš išeidamas norėčiau padėkoti jums padėkoti Jums už indėlį, labai kokybišką indėlį į mūsų darbą visada gera žinoti, kad gali pasitikėti e, kolegomis ir, kad viskas, ir žinoti, kad viskas vyks sklandžiai. Noriu pasveikinti e, jūsų susėkme rinkimuose ir tikimės e, kuo geresnių rezultatų. Ir e, mes žinome, kad Balkanuose yra labai daug e, įtampos dėl praeities ir kai kurios problemos dar nėra išspręstos. Tad labai svarbu, kad e, būtų tinkama lyderystė Balkanuose, kuri padėtų integruoti Europos vertybės. Europa padaro sienas lengviau praeinamas, lankstesnės ir tai padeda labiau išsprendžia E, lengviau sprendžia problemas. Ir e, mes esame tai pamatę šiame regione ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje. Ir e, aš tikiuosi, kad šis vakarų Balkanų procesas bus atnaujintas. Tas procesas, kurį mes darėme maždaug prieš 50 metų, 15 metų, dabar tą darote jūs vakarų Balkanuose. Uh, Dabar norėčiau steigti žodį Edvardui Kukanui. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas premjerė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Visada labai malonu pasikeisti nuomonėmis su e, tokiu patyrusiu politiku kaip jūs. Taip pat sveikiname jūs uh, su jūsų nepriklausomybės dešimtmečiu. Jūs žinote, kad Slovakija e, dalyvavo tada, kai gimė nauja nepriklausoma Juotkalnyje. Mes e, stengiamės jums labai padėti ir aš e, tikiuosi, kad Slovakija dabar pirmininkauti Europos Sąjungai padės jums priartėti prie e, to, kad visi narystės skyriai būtų uždaryti. Kaip jau pirmininkas Brokas sakė, jūs esate pirmaujanti šiame regione Europinės integracijos rytyje ir uh, mes norime jums padėti. Noriu paminėti du dalykus ir įvertinti jūsų poziciją. E, buvo įspręsta daug problemų per pastaruosius dešimtį metų, tačiau niekas negali nuneikti, kad Juotkalnyje pažengė toli Europos integracijos rytyje ir taip pat netrukus būsite NATO e, alijanso nariais. E, kalbant apie plėtros procesą, mes E, labai e, džiaugiamės e, visiškų susivienimų su bendros užsienio ir saugumo politikos rytyje ir e, taip pat tame e, e, džiaugiamės tuo, kad jūs gerai bendradarbiaujate su kitomis regiono šalimis. Geri darbo santykiai yra tikrai labai svarbus. Dėl rinkimų, kurie vyks spalio mėnesį ir dėl naujosios teisinės sąrangos, tai yra jums išbandymas be jokių rekomendacijų, kurias turėsite priimti. Pažiūrėsime, kaip tai veiks. Tad klausimas, kaip jaučiatės prieš tuos rinkimus? Edward, I... E, Dėkuoju. E, dabar norėčiau suteikti žodį uh... ponui Kan. Dėkoju, gerbiamas premjerė, sveiki atvykę į Strasbūrą ir taip pat noriu pasveikinti jūsų, jūsų dešimt, nepriklausomės dešimtmečių. Uh, Kaip socialdemokratų pranešėjas atsakingas už šią šalį, aš labai nerimauju situaciją, kuri ten vystosi. E, Juotkalnyjai pavyko sėkmingai pajudėti link ES ir NATO narystės. Ir e, kalbant apie santykius e, tarp Bosnijos ir Juotkalnyjos, jūs pažengėte smarkiai į priekį. Koks yra jūsų sėkmės receptas, kaip suorganizuojate pokonfliktinės visuomenės, kurios, kurias skiria etninės pažiūros, e, kad jos judėtų kartu vienodai? Much, Dabar noriu suteikti žodį Petrui Auštrevičiui. Hey. Gerbiamas premjere, jūs visiškai teisus. Yra tik vienas būdas, kaip galima sukurti naują ateities Jotkalnyje per politinės ir socialinės ekonominės reformas. Aš pats buvau pagrindinis savo šalies dėrybininkas ir žinau, kiek reikėjo pokyčių, kad pasiektum tokius rezultatus. Kai prisijungi prie ES klubo, aš e, e, jūs jau turite NATO narystės e, patirtį, tai norėčiau na, prisiminti, kad buvo Jotkalnyje demonstracijos prieš narystę NATO. Norėčiau paklausti apie visuomenės nuotaikas ir visuomenės palaikymą, kuris, kurios vyravo šalyje prieš narystę NATOje ir kai buvo kalbama apie teisinės valstybės kūrimą. Visuomenės palaikymas yra pats svarbiausias esminis dalykas pilna teisė ir visapusiškai integracijai į ES. Ir be abejo, dauguma šalių nori tokios narystės. Dėkoju. Sandra Kanietė. Thank you, Mr. Prime Minister. Um, I... Dėkoju, premjerė. kaip ir Petras, ir aš esu iš Baltijos valstybių ir aš žinau, ką reiškia būti e, kandidate ir dėrėtis ir judėti į priekį. Todėl noriu pasveikinti Jūs padarius tokią didžiulę pažangą Juotkalnyjoje per dėrybinį procesą. Taip pat e, dėl, noriu pasveikinti dėl Jūsų pasiekimų siek, e, siekiant narystės NATO. Labai svarbu integruoti Juotkalnyje Europos Sąjungą. Tai yra didelis signalas visam Vakarų Balkanų regionui. Iš tiesų apgailestauju dėl to, kad Tesalonikų įsipareigojimas, Salonikų įsipareigojimas, kad E, e, kad būtų ateityje įtraukti Vakarų Balkanai Europos Sąjungą, e, kad ta pažanga vykdant tą įsipareigojimą buvo tokia lėta. Ir dabar plėtra Europos Sąjungoje mažėja. Labai apgailę savo dėl to. Prisimename 2004 metų sprendimą prisimename, kad Kosovo krizė parodė, e, kad regione yra destabilizacija. Ir Na, manau, kad migracijos krizė bus naudinga europiečiams ir jie galės padėti, kad mes negalime suleisti, kad vakarų Balkanų regionas būtų destabilizuotas. Aš e, sveikinu jūsų būsimus rinkinius, ne, rinkimus, nes jie yra e, svarbus, kurie padės sukurti tinkamą vyriausybę ir e, tai, e, jums, jūsų norą siekė e, įstoti į Europos Sąjungą, aš palaikau visapusiškai. Dėkuoju, Sandra. Ir aš buvau tarp kalbėtojų, tad tai noriu jūsų štai ko paklausti dinamičnom ritmu koji uspijevate održati u procesu. Aš norėčiau pasveikinti Jūs, kad sugebėjote pasiekti labai didelį greitį integruodamiesi ir į NATO, ir darydami pažangą integruojantis į Europos Sąjungą, nepaisant nuotaikų pasikeitimo, ES dėl plėtros. Aš tikiuosi, jūs ir toliau dėsite pastangas. Norėčiau dar kartą pasveikinti jūs Kroatijos vardu. Aš manau, kad e, mes turėtume bendradarbiauti ir išspręsti visas tarpusavio e, problemas. Dabar perduosiu žodį jums, ir per maždaug 10 minučių tikiuosi atsakysite į pateiktus klausimus. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už e, dėmesį parodytą dialogui su Jotkalnyje ir už visus e, paramos žodžius. Noriu padėkoti ponui Plenko, Plenkovičiui už jo šiltus žodžius ir pasveikinti jūs su puikiais rinkimų rezultatais. Ir tikiuosi, kad jums sėkmingai pavyks sudaryti vyriausybę, kuri dar kartą tik toliau puoselės mūsų gerus kaiminius santykius. Kalbėsiu trumpai. Buvo užduotas klausimas apie e, plėtros politika ir Briuselio e, retorika ir, ir kad, pasi, kad, kad nėra daug drąsinimo žodžių. Aš pasakysiu atvirai, mums reikėtų daugiau padrasinimo žodžių, pavyzdžiui, apie tai, kad duris toliau išlieka atviros. Tačiau suprantame, kad Bruselis labai, Bruselio administracija labai uh, gerai ir giliai supranta, ką reiškia, e, ką reiškia juotkalnyje integracija į Europos Sąjungą. Vakarų Balkanų stabilumas mūsų nuomonė užtikrinamas per integraciją į Europos Sąjungą. Todėl, būtent todėl Berlyno procesas įneši naują matmenį į ES politiką Balkano atžvilgių ir mes turėjome atkakliai dirbti siekdami Berlyno proceso atnaujinimo ir modernizavimo, ypač šalių kandidačių atžvilgių. Noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą šiame procese Ir, kaip jūs sakėte, šiandien įtrauki vyriausybė užtikrins politinį stabilumą ir leis mums sutelkti dėmesį į ekonominį augimą. Žinoma, reikia e, gerbti Britų žmonių demokratišką pasirinkimą, e, Brexitą, bet Mes Jotkalnyje esame pasiryžę siekti Europos integracijos. Tai, kaip sakiau, yra vienas svarbiausių mūsų stabilumą ištikrinančių veiksnių. Ir toliau gyvendinami reformas mes e, dirbsime šiame kelyje. Jūs kalbėjote ir apie opozicinių jėgų bloką, e, NATO referendumą ir klausėte, kokia yra pozicija. Jūs tikriausiai sekate padėtį ir žinote, visą informaciją. Ir tikriausiai žinote, kad iniciatyvos ėmėsi ne opozicijos atstovai. Ir žinote, kad tarptautinėje bendruomenėje pasisako už referendumą, manydami, kad taip e, bus užvilkinta, atidėta Jotkalnijos narystė NATO organizacijoje ar netgi iš vis neįvyks tos jėgos naudojasi visomis galimybėmis ir bando laimėti rinkimus ir perimti valdžią. Mano pozicija čia yra labai aiški. Išsakęs ją ne kartą. Jotkalnyjos konstitucijoje nėra numatyta prievalės surenkti tokį referendumą. Parlamentas pagal konstituciją gali primti tokį sprendimą. Manau, kad visi turi dirbti savo darbą. Parlamentas turi dirbti taip, kaip numatyta. Aš negaliu kalbėti parlamento vardu. Spalio 16 vyks rinkimai, tuomet bus e, sušauktas naujas parlamentas ir aš tikiu, kad partija, kuriai vadovauju, išliks svarbia, svarbiausia politinė jėga Jotkalnijos gyvenime visoms institucijoms būtų geriausia, jei visi atliktų savo darbą. Tačiau paskutinį žodį šiuo klausimu tars naujasis parlamentas. Buvo išsakytas pastebėjimas, kad Rusijai veikiausiai nepatinka tai, kad mes artėjame prie NATO. Taip pat buvo užduotas klausimas apie mūsų santykius. Norėčiau priminti Jums, kad Jotkalnijos Rusijos santykių istorijoje mūsų santykiai su Rusija buvo artimi ir neseniai pažymėjome keletą gerų santykių šimtmečių tarp mūsų šalių. Tačiau tai mūsų nenukreips e, nuo pagrindinio mūsų tikslo įdėkti naują vertybių sistemą, kad sukurtume iš ankstinės sąlygas visapusiškai Jotkalnijos integracijai į euroatlantinę civilizaciją. Tai nereiškia, kad mes nutrauksime saitus ir sudeginsime tiltus e, su ilgalaikiais draugais, nebent jie taip padarytų, mes to nedarysime ir nestatysime į pavojų tų santykių. Mes tiesiog e, siekiame savo nacionalinių interesų ir norime, kad Jotkalnyje ir kitos vakarų Balkanų valstybės taptų uh, kiek įmanoma greičiau euroatlantinės bendruomenės na, na, narėmis. Ir iš tikrųjų Rusijai tai nepatinka, jūs teisūs. Ne tik Jotkalnijos narystė NATO organizacijoje. Rusijai nepatinka ir besikeičiantis Rusijos ir NATO bei Rusijos ir ES santykiai. Bet aš tikiu, kad tie santykiai palaipsniui vėl. Uh, e, pasidarys geresni, nes vos prieš keletą metų jie atrodė gana geri. Mes atitinkamai derinsime savo santykius su ES. Pone Lunačiak kalbėjo apie rinkimų sąrašus. pasitelkiant naujausias technologijas ir, met, ir metodus, e, viską patikrinome su užsienio ekspertų pagalba. Na ir tikėkit, netikėkit, bet buvo iš viso viena klaida aptikta rinkimų sąrašuose. Prieš keletą metų įvyko patikrinimas įvyko panaši patikra ir tuo metu buvo aptikta daug klaidų. Klausėte, kokia bus e, nauja vyriausybė, ar ji bus subalansuota, įsipareigojusi siekti ES integracijos. Aš sakau taip, mūsų e, pasirižimas siekti ES integracijos ir narystės NATO organizacijoje yra aiškus ir stiprus ir manau, kad po spalio 16-osios sudarysime vyriausybę, kuri e, visą savo dėmesį skirs svarbiausiems mūsų užsienio politikos prioritetams. O kalbant apie e, šiluminę e, jėgainę plevlėje, e, visi mūsų planai siejami su šiuo projektu tikrai atitinka AS normas dėl CO2 išmetalų mažinimo. Graikijos atstovas klausė, nuo kokių grėsmių NATO mus gins ir, ir ar palyginamos mūsų pozicijos. Na, mes esame kaimynai regione ir jūs žinote, patinka mums tai ar nepatinka. Tame regione yra nuolatinio nestabilumo šaltinių. Ir istorija mums yra tai įrodžiusi. Mūsų ištekliai nėra pakankamai patikimi ir tai ne, ne tik mūsų problema, tai ir Europos problema. Koks turėtų būti atsakas į šią situaciją? E, reikia integracijos. Nes tuo tarpu Bal Balkanai gyvena savotiškai autistišką gyvenimą nedalyvauja Europos civilizacijos, ne, neturi galimybės naudotis Europos civilizacijos pagrindiniais pasiek, pasiekimais. Ir Slovakijai tapus ES nare, pavyzdžiui, vakarų Balkanuose, Jotkalnyjos ekonomika yra didžiausia ir sparčiausiai auganti, bet vis dėlto e, BVP vienam asmeniui yra 6 tūkstančiai eurų, o tuo tarpu ES vidurkis 28 tūkstančiai eurų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes esame atsilikę dešimtmečiais nuo ES pasiekimų. Todėl turime iššokti į tą paskutinį traukinį euroatlantinės integracijos. Ir aš manau, kad tai atvers naujų galimybių ekonominio klėstėjimo kelyje. Ponės, ponė Peterle, ačiū Jums už. Uh, pa, paramos žodžius Jotkalnyjei. Ir aš sutinku su jumis dėl to, kad dar, kad dar išlieka nestabilumo šaltinių regione ir matome kai kurių veiksnių, žinome, kas įvyko pastaraisiais metais. Prieš keletą metų galėjome teikti, jog vertinant Europos integraciją mūsų šansai buvo labai geri. Deja, imame sulaukti signalų, būtent tą kryptimį, kurią jūs minėjote, apie tai, kad nestabilumo šaltiniai dar egzistuoja. Ir manau, kad ir mes, ir jūs turime paskatinti, pagyvinti euroatlantinę integraciją Taip pat buvo užduotas klausimas apie vyriausybės prioritetus kovoje su korupcija. Kaip jau sakiau, mes pakeitėme įstatyminį pagrindą, yra nauja institucinė sąranga ir turime sąrašą konkrečių rezul, apčiopiam rezultatų. Mes da, dedame daug pastangų, kad panaikintume tą sisteminį pagrindą, kuris leidžia korupcijai egzistuoti. Svarbiausia dabar e, pašalinti korupciją iš e, sveikatos apsaugos švietimo sistemų. O kalbant apie tai, kad regione stiprėja nacionalizmas ir vertinant mūsų santykius su Kosovu, e, Noriu pasakyti, kad mes išliekame pasiryžę puoselėti toleranciją ir esame pasiryžę e, ją stiprinti, skleisti tarp, tarp, žmon, tarp tautų, tarp religinių, e, skirtingų religinių grupių atstovų. Ir kalbant apie rezultatus, galiu pasakyti, kad vyksta bendradarbiavimas aukštų lygmenių. Ne, nėra problemų dėl, dėl, dėl sienų su Kosovu, skirtingai nei su Bosnija ir Hercegovina. E, santykiuose su ta šalime buvo trumpam laikui iškilęs toks klausimas, bet jis užaštrėjo daugiausia dėl Bosnijos Hercegovinos vidinių politinių vizijų kuomet atsirado iniciatyva pakeisti sienas, tačiau greitai ta šalis suvokia, kad, kad e, dešimto dešimtmečio pradžios komisijos e, rekomendacijos dėl sienų nekitimo privalo būti gyvendintos. Santykiuose su Kosovo mums problemos neiškyla. Kartais iškyla problemų dėl vidinių politinių diskusijų ir, ir susiskaldimo Kosove. Bet mes aiškiai sakome, jog esame pasirengę ratifik, pasirašyti ir ratifikuoti susitarimą pasirašytą vienoje prieš metus. Mūsų parlamentas jį ratifikavo ir kai tik Kosovas bus pasirengęs, pasirašysime šį tarp valstybinį susitarimą. Pone Kukanai, ačiū Jums už Jūsų žodžius ir noriu padėkoti Jums už Jūsų indėlį ir Jotkalnyjos e, es integracijos procesą. Aš pritariu jūsų komentarams dėl to, koks svarbus yra Jotkalnijos įsipareigojimas e, puoselėti mūsų gerus kaimininius santykius. Ir aš sutinku, kad e, vyksantis rinkimai bus labai svarbus. Jie dar kartą patvirtins e, viską, ko pasiekėme per dešimtmetį. Jotkalnyje yra mažuma, taip pat ir kitose Vakarų Balkanų šalise yra grupuočių, kurios nori likti integracijos proceso nuo šalyje. Yra, egzistuoja tokių jėgų opozicija kai vyksta e, valdžios pasikeitimas kitose šalise, dažnai e, nauja vyriausybė tęsia tą pačią politiką ir, ir manau, kad taip ir bus ir būtent todėl tie rinkimai tokie svarbus. Buvo užduotas klausimas apie problemų sprendimą užtikrinant e, taut, etninę ir religinę toleranciją. Mūsų šalis turi ilgas e, pasaulietiškumo puoselėjimo tradicijas ir, ir mes norime dar labiau e, gerinti padėtį šioje srityje. Ir Kalnyje yra tikrai geras to, to, tokio atvejo pavyzdys. Jotkalnyje visos mažumos paremė jo nepriklausomybės sieki. Tai yra jos pasiuntė aiškę žinę, kad jos tiki valstybę ir nori, kad ta valstybė jų nenuviltų. Noriu padėkoti Jums visiems už labai naudingus patarimus, kuriuos išsakėte remdamėsi savo patirtimi. O vertinant visuomenės nuotaikas ir stojimą į NATO. Galiu pasakyti, kad ta parama stiprėja, šiuo metu jį sudaro 50, 50 procentų, tokios yra pastarųjų nuomonės apklausų, tokie yra nuomonių apklausų rezultatai. Manau, kad pergalė, šios politikos pergalė mums leis užsitikrinti dar didesnę paramą mūsų, šalies nariai, mūsų šalies narystiai NATO organizacijoje. Taip pat noriu pasakyti, kad visos nuomonių apklausos atskleidžia, kad 80 procentų šalies gyventojų yra įsitikinę, kad, jie, kad Jotkalnyje taps NATO organizacijos nare ir kad ir koks buvo tų žmonių požiūris anksčiau, dabar jis yra toks. Ačiū už sveikinimus ir tikrai salonikų darbo atvarkė nebuvo iki galo įgyvendinta. Vakarų Balkanų integracijos pagreitis nėra toks spartus, kaip, kaip mums norėtųsi, bet jis yra. Aš sutinku su jūsų E, komentarais dėl Kosovo krizės. Dėl to, kad 99 metų krizė buvo labai svarbus perspėjimas tarptautinėms, svarbiausiams tarptautiniams veikėjams. Ir po to Vakarų Balkanai susilaukė didesnio dėmesio. Manau, kad, kad tokį pat poveikį padarys ir migrantų krizė. Ir tai yra ne tik ES prioritetai, bet ir mūsų šalies prioritetas. Manome, kad plėtros procesas e, turėtų apimti galimus situacijos sprendimus. Mes žinoma, krizė Europoje atskleidžia kai kurias architektūrinės problemas bet reikia nepamiršti, kad, kad e, ateities vizija vis dar išlieka tvirtai pagrįsta ir mes turime toliau stiprinti tuos tą viziją. Europski put Crne Gore i naravno uspjeh na. Dėkoju. Linkime kuo geriausios kloties jums Europos integracijos srityje ir sėkmės spalio mėnesio rinkimuose. Dabar trumpa pertrauka iki ateis

Nathalie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 bitte Platz zu nehmen. Prašome prisėsti. E, džiaugiuosi tuo, kad e, jūsų šventenybė e, Dalai Lama atvykote čia, radote kelią pas mus. Tai jau antras kartas nuo 2006 metų, kai dalyvaujate mūsų komitete ir dar kartą džiaugiamės tuo, kad jūs atvykote pas mus. E, prieš tai jūs susitikote su Europos parlamento pirmininku ir mes e, turime pasakyti, kad šitas pokalbis, šitas susitikimas ir mums labai daug reiškia. E, jūs, Dalalama, mums esate labai didelis religinis lyderis ir e, šiais laikais, kai siaučia karai ir prievarta, jūs nešate savo e, žinę apie smurto pasmerkimą. Ir tai mūsų pasaulyje, kuriame mes gyvename, labai daug reiškia. Ir mums labai įdomu bus išgirsti tai, ką jūs ketinate pasakyti. Mes jau labai aiškiai žinome, kad mes kaip ES laikomės vienos Kinijos politikos ir e, mes e, nei, nei e, nepalaikome Kinijos padalymo e, idėjos ir tą pačią politiką e, vykdė ir Dalai Lama. Tačiau identitetas ir e, autonomija, Tibeto tautos identitetas ir autonomija yra klausimas, kuris atitinka jūsų vertybės, jūsų gyvenimą. Ir aš tikiuosi, kad kiekvienas kiekviena tauta, kiekvienas, kiekviena religija turi turėti tokią teisę. Uh, neprarasti savo religinio ir kultūrinio identiteto. Tibetas mums e, bet kokiu atveju yra labai svarbus, nes šiame parlamente labai dažnai kalbame apie klimato kaitą. Ir uh, Tibeto um, aukštikalnė labai svarbi uh, Tibet, visam pasauliui. Ir uh, Todėl šitas e, susitikimas e, skirtas mums visiems e, pasikalbėti apie tai, kaip mes galime formuoti mūsų pasaulį. Ir todėl labai džiaugiuosi jūsų šventenybę, kad jūs atvykote pas mus. Todėl noriu iš karto jums suteikti žodį. Mm-hmm. <coughs> Gerbiami broliai ir seserys. Aš visada sakau, kad e, žmonės neturi skirtumų. Mes mūsų yra 7, 7 milijardai. Ir mes esame broliai ir seserys. Taigi, pirmiausia, man didžiulė garbė lankytis čia. Aš esu vienas iš tų, kurie žavisi dvas, dvasinga Europos Sąjunga. Mūsų e, mes turime E, savo Tibeto problemą. Aš visada žaviuosi e, dvas, e, dvasinga Europos Sąjunga. Mes nesakome, kad mes norime atsijungti nuo Kinijos liaudės Respublikos. Mes galime įspręsti savo problemą. Mes nesiekėme nepriklausomybės. Taigi iš tiesų mes nesame separatistai, tačiau Kinijos pareigūnai E, tarytum robotai kalba apie tai, kad e, mes norime atsiskirti. Iš tiesų taip nėra. Dėl politinės Tibeto atsakomybės nuo 2011 metų aš e, esu visiškai išėjęs į pensiją ir Šios klausimus dabar sprendžia uh, išrinkti politiniai lyderiai. Aš jau senas, man 81. Tačiau, kai pasižiūrite į mano uh, veidą, ar manote, kad aš esu 81 ar jaunesnis? Taigi, kai kurie mano draugai man jau pasakė, kokia yra jūsų paslaptis, kad jūs vis dar atrodote toks jaunas. Na, nes niekam nepasakoju savo paslapties. Tačiau iš tiesų, tai yra mano protas. Aš manau, kad aš treniruoju savo protą. Reikia naudoti žmogišką, žmogiškų protų. Tai yra analitinė meditacija. Tai tikrai padeda. Padeda išlaikyti dvasios ramybę. Tokios destruktyvios emocijos kaip pyktis, baime, na, jos neturi jokio pagrindo, tačiau tai yra spontaniška emocinė reakcija. Taigi, analizuokite tinkamai. Ir tada užuojautą yra pakink, pakankamas pagrindas. Taip pat e, remkitės moksliniais duomenimis. Tokia yra mano paslaptis. Taigi visi turite tokį potencialą. O ar jį išnaudosite, priklauso nuo, jų, nuo jūsų. Na, o kitaip sakant, mes visi esame iš savo, kilę iš savo motinų. žmo, žmog, žmogiškoji prigimtis yra, e, yra kilusi iš užuojautos. Ir labai svarbu savyje sukurti vidinę ramybę. Ir pasaulyje taiką galima sukurti tik per savo vidinę ramybę, kurioje, kai tikrai nėra įmanoma taiką sukurti per pyktį ir baimę. Taigi aš turiu tris įsipareigojimus. Vienas yra e, susitapatinti su 7 milijardais žmonių. Mes iš pagrindų esame uh, pagrindinėme lygmenyje, bazinėme lygmenyje esame tokie patys, o antrinėme lygmenyje mes skirtingi, nes esame skirtingų šalių, skirtingom religijom priklausome, e, skirtingų tautybių, iš e, turtingų, neturtingų e, regionų, įsilavinę, neįsilavinę yra daug skirtumų daugelis šiandienos problemų yra kilę iš antrinio mūsų ligmens ir tai apima ir religinius bei nacionalinius konfliktus. Tačiau tai yra tik tais antrinio ligmens skirtumai. Mes negalime to išspręsti jėga. Aš manau, kad tai galime išspręsti tik tais nusileisdami į gilesnį lygmenį, į tą, kur, iš kurio, kur, kurio remiantis mes esame tie patys vienodi žmonės. Taigi mano problemos yra jūsų problemos, jeigu e, jums pasisekė ir man pasisekė, taigi mes turime dirbti kartu. Ir e, tai parodė Europos Sąjunga. Aš žinau, kad anksčiau šiame žemynė buvo daug žudynių. Dabar jūs e, susivienijote, subrendote ir e, galvojate apie bendrą interesą. Tai nuostabu. Aš visada apie tai kalbu, apie dvasinę Europos Sąjungą kuri turėtų išplisti į Afriką. Tai turėtų būti tapti Afrikos sąjunga. E, daugelis žmonių tai vadina Panafrika. Aš manau, tai būtina, e, kad susikurtų Afrikos sąjunga ir tai įspręstų labai daug problemų tarp jų ir pilietinius karus. Ir taip pat e, pasakytume apie Lotynų Ameriką, apie Aziją. Tad aš tikrai jaučiuosi e, labai pagerbtas galėdamas būti čia ir susitikti su jūsų komitetu. Ir aš susitikau su savo uh, senu draugu Jūs esate mano labai senas draugas. Ir jūs esate vienas iš Tibeto krypties rėmėjų. Tibetinis klausimas yra tik tais klausimas, o politiškai mes nes, nesiekiame atsiskirti. Taigi mano pirmasis įsipareigojimas yra e, vieningumo tarp 7 milijardų žmonių e, pojūčio skatinimas. Antra, aš esu e, religinis lyderis, aš esu budistas ir aš esu tų meistrų pasiekėjas. Šie žmonės atrodo E, kaip filosofai, mąstytojai, tam tikrą prasme. Šie didieji mokytojai, meistrai yra, yra mokslininkai. Ir kai, kurie, e, kai kurių būdų raštų, būdos raštų e, teiginiai yra atmetami, kai kurie galbūt prieštarauja logikai. Mes turime teisę, turime laisvę tai atmesti, nes tą patį pasakė pats Buda. Sekėjas, vienuolis ar, ar mo, moks, mokytojas neturėtų uh, aklai sekti mano mokymu, jis turėtų tirti. Ir aš vadovaujuosi šią liniją. Taigi, būdamas budistų vienuoliu, turiu vieną iš įsipareigojimų skatinti harmoniją tarp skirtingų tradicijų. Visos religijos neša tą pačią žinę - meilę, atjautą, atleidimą, toleranciją, e, savidiscipliną visos religijos. Taigi tai yra mūsų bendras pagrindas ir praktika ir tuo lygmeniu mes galime sukurti tikrą harmoniją, e, remdamiesi abipusę pagarbą, abipusių mokymusi. Indija yra vienas gyvas pavyzdys. E, jau 2000 metų visos e, didė, didž, pagrindinės tradicijos gyvena sambuvėje. Ir ten matau nuostabę harmoniją. Taigi Indija yra e, tankiausiai apgyvendinta demokratinė valstybė, daugybė skirtingų religijų, didžiulė teritoriją. Ir nėra problemų. Visiškai yra įmanoma gyventi kartu harmonijoje. Taigi tai yra mano antras visiškas įsipareigojimas dėl Tibeto. Aš esu tibetietis. Ir iš politinių reikalų aš jau pasitraukiu. Kitas mano įsipareigojimas yra išlaikyti Tibeto kultūrą. Ir aš tai e, vadinu taikos, smurto nebuvimo ir atjautos kultūrą. Tai aš tikrai noriu išsaugoti. Toliau, Tibeto raštai. Šiandieną aš manau, kad Tibeto raštai geriausiai aprašo E, mūsų meistro e, aukščiausią e, filosofiją. Taigi aš tikrai manau, kad labai svarbu išsaugoti tokią kalbą ir tokius raštus. Ir tokiu būdu mes galime išsaugoti savo žinias. Aš minėjau, kad mūsų meistrų e, raštai yra prieinami tik Tibeto tradicijoje. Vienas e, kinų ekonomistas rašė, e, parašė straipsnį, kuriame buvo paminėta, Tibeto plynaukštės pasaulinio atšilimo poveikis Tibeto plynaukštį. Ir be abejo pagrindinė uh, upė, kuri teka beveik per visą Aziją, uh, išteka iš Tibeto plynaukštės. Taigi, Tibeto ekonomika uh, E, svarbi ne tik šešiems milijonams Tibeto žmonių, bet ir daugeliu kitų žmonių. Taigi, tai yra mano trečiasis įsipareigojimas. Aš esu 81 ir galbūt per, galbūt išgyvensiu dar 15-20 metų, tada ateis laikas atsisveikinti, visiškai išeiti į pensiją. Tai tiek norėjau pasakyti, labai ačiū. Dabar mes e, e, galėsime e, pasikalbėti penkios minutės, iki 5 minutės po 10. Dabar kalbėtų sąrašas jau uždarytas, o prašysiu dabar jūsų apsiriboti vieną minutę. Ir uh, prašysiu, kad pasistengsiu, kad kiek įmanoma daugiau iš jūsų e, galėtų e, pasisakyti ir būtų sąžininga paprašyti, kad ir koordinatoriai e, kalbėtų ne ilgiau kaip vieną minutę, kad visi galėtų pasisakyti. Dabar suteiksiu žodį ponui Preda. Merci, Dėkoju, pane pirmininkė. Jūsų šventenybė, EPP frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs Europos parlamente. Mums didelė galbė, garbė susitikti su jumis ir pasikalbėti apie Tibeto padėtį. Man atrodo, kad jūsų vizitas vyksta labai laiku. Šią savaitę plenarinėme posėdėje mes kalbėjomės apie G20 susitikimą ir Kinijos vaidmenį tarptautinėje arenoje. Kinijos vyriausybė dabar e, stengiasi akcentuoti savo šalies ekonominį svorį, tačiau Kinija vis dar nėra didi galybė, e, tikrai to žodžio prasme, todėl kad e, tikrai didelė galybė gerbė piliečių teisės, mažumų teisės. Mes remiame e, tibetiečių siekį išlaikyti savo tapatybę ir kultūrą E, taip pat remiame jūsų požiūrį į atjautą ir į nesmurtinės priemonės. Dėkoju. Paskan. Man tai bus sunkiau. Man geriau būtų kiekvieną klausimą. Nes neišliks viskas ten, mano smegenys visko neatsimins go. Then, then I think, I think you, you, you make note. Okay, yeah. then next question. Gerai, ačiū. Kitas klausimas. Pone Kan. Ponas Tenok. Malonu Jūs pasveikinti Strasbūre, noriu padėkoti Jums socialdemokratų frakcijos vardu už puikų darbą, Jūsų darbą visame pasaulyje, Jūsų nešama sunešama taikos žinia, moralinę lyderystę ir už e, e, Tibeto žmonių atstovavimą. Noriu paklausti jūsų štai, ko daugelis e, Europos parlamente yra rimtai susirūpinę dėl rimtų e, nusikaltimų įvykdomų prieš valst, e, valstybės neturinčius rohin, neturinčius rohinė musulmonus. Net, parlamentas netgi e, prie, prieėmė rezoliuciją, Birmos lyderė Aung San Suu Kyi dėje nepasmerkė tų e, e, nusikaltimų. Galbūt jūs suteiksite vilties šiandien, kad nusikaltimai vykdyti prieš tuos mus, e, rohinė musul, musulmonų vienuolius susilauks atpildo Birmoje. Ačiū. Kiek klausimų iš viso bus? 12. 3. 12 per daug. Between. Uh, three, three, I think, okay. Yeah. Three, okay. Trys būtų pats tas. Ponas Van Balen. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Tenokas bet vieną minutę. Jūsų šventinybė. Labai šiltai noriu pasisveikinti su jumis, seka ir frakcijos vardu. Aš E, visada buvau e, didelis Tibeto žmonių draugas, kritikavau Kinijos liaudės Respubliką, jos bandymus e, gniaužti Tibeto kultūrą, nesuteikti jo, jos netimamos teisės autonomijai ir, ir siek išsaugoti unikalų gyvenimo būdą. Bet aš sveikinu jūsų komentarus dėl vientisos Kinijos. Uh, Jūs tikrai esate taikos ir vizijos žmogus, visame pasaulyje gerbiamas dvasinis lyderis ir jūs turite puikų humoro jausmą ir sugebate nuginkluoti savo kritikus ir jūsų humoro jausmas su metais vis darosi įdomesnis. E, prieš daugelį metų pradėjote kovą už pasaulio vienybę, e, harmoniją ir tai, ką ačiū Jums už tai. Klausimo nebuvo. Tuomet dar galime išklausyti vieną kalbėtoją, ponas Van Balen. Aš visiškai sutinku su ponu Tenoku, trečios pagal dydį frakcijos parlamente atstovu. Jūsų šventenybė, aš turiu Jums klausimą. Jūs visą savo gyvenime bandėte kalbėtis su kinais, ieškojate taikaus kelio išspręsti skirtumus ir, kaip sakėte, ne, ne, prašote ne nepriklausomybės, o didesnės kultūrinės autonomijos. Ar yra bent koks e, atsiverimas, ar, ar yra kažkokių, kažkokių prošvišių, ar kinai yra visiškai e, užsidarę? Supratau šitą klausimą, bet leiskite man atsakyti dabar. Manau, kad e, Kinijos liaudės Respublika, ta pati komunistų partija, ta pati konstitucija ten, o realybėje yra šiokių tokių pokyčių per pastarosius 30-40 metų. Dėl to bejonių nekyla. Ir šiandien budistai gyvenantis Kinijoje jų dabar yra apie 400 milijonų. Daugybė Kinijos, daug Kinijos budistų. Tibeto budistų tradicija yra labai autentiška ir daugelis jų nori perimti, mo, nori mokytis iš Tibeto budistų. O tarp Kinijos aukščiausių vadovų iš jų elgesio yra ženk, kai kurių ženklų, kad jie supranta, kad e, praeities politika nėra, nebuvo realistiška. Todėl yra ženklų, kad mastoma, kaip išspręsti daugybę problemų, tarp jų ir Tibeto problemą. Yra tokių ženklų. Tačiau e, aukščiausiose ešalonuose suprantama yra e, deklaruojamas tik tai tas griežtas, nelankstus e, požiūris. Bet vilties yra ir tai svarbu išorės pasauliui ir ypač Europos Sąjungai. Manau, kad reikia nuoširdžios motivacijos, reikia padėti Kinijos liaudės Respublikai ateityje, nes kartais konstruktyvi kritika yra naudinga ir reikalinga. Ir net grįžčiausi, e, grįžčiausios pozicijos besilaikantis Kinijos e, atstovai susidūrė su, su dilema, kaip išspręsti šią situaciją. Ir manau, kad tokiais momentais pasaulio nuomonė pa, paveiks jų mąstymą šiek tiek. Skirtingai nei septintajame dešimtmetyje, kuomet jiems visiškai nerūpėjo, ką apie juos mano išorės pasaulis. Tai buvo atsakymas į pirmąjį klausimą ir trečią ir ketvirtą klausimą. Dabar apie, apie musulmonus. Kai pirmą kartą išgirdau kad Birmoje budistai e, skriaudžia musulmonus. Aš buvau Vašingtonė ir sulaukiu to klausimo. Ir tada aš pasakiau, kad noriu pa pasiklausyti tų Birmos budistų. Kai tau iškyla problema, turi įsivaizduoti Budos veidą jeigu Buda nusileistų ten, jeigu jis ten būtų, jis tikrai gintų mūsų brolius ir seseris musulmonus. Ir pato e, keletą kartų buvau susitikęs su Aung San Suu Kyi, ji yra Nobelio premijos laureatė, ir aš apie tai užsiminiau, kalbėdamas. E, jis sakė, kad tas klausimas labai sudėtingas ir praėjo ne, nemažai laiko ir, ir, ir viskas išliko. Ji nieko apie tai nesakė, bet manau, kadangi ji yra Nobelio premijos laureatė, ji turėtų kalbėti, a, pasisakyti prieš neteisybę. Nuo rugsėjo 11-osios įvykių a, Aš e, dažnai savo pasisakymuose e, ginu islamą, nes nuo savo vaikystės aš pažįstu musulmonų e, atstovų Lhasoje. Tai yra labai taikus, švelnus, malonus žmonės, niekada nebuvo jokių ginčių. Aš turiu daug draugų Ladakė, Indijoje. daug draugų musulmonų, kurie yra pasišventę žmonės. Gal, galbūt yra atskirų budistų teroristų, bet jie niekada, bet jie niekada nėra, nėra, negali būti budizmo atstovais. jeigu tai yra teroristai, kurie skriaudžia musulmonus, jie niekada negali būti tinkami budistų atstovai. Pastaruosius kelis mėnesius aš įvairiomis progomis kalbėdamas Amerikoje, taip pat čia Europoje, kalbu apie neraminančius dalykus - budistų teroristus, musulmonų teroristus. Tai yra negerai. Bet koks žmogus, kuris nori mėgautis smurtu, nebegali būti, jis nustoja būti tikras budistas arba tikras musulmonas. Nes budistų, pagal budistų mokymus, jeigu uh, jeigu įsiveli į kraujo praleimą pagal mūsų islamo mokymą, e, tu, tu, nebegali, tu nebes, nebesi mus, musulmonas ir pagal džihadą, jeigu sužeidi kitą žmogų, tai, tai netinka, nes džihadas yra kova viduje, kova su destruktyviomis emocijomis, tokiamis kaip e, pyktis ir neapykanta tie, kurie išpažįsta tikrąjį islamą, tai yra tikri musulmonai. Bet yra tokių grupių, kurie e, tik, man, tik, tik pasinaudoja tuo, tos religijos pavadinimu, bet iš tikrųjų tos religijos neišpažįsta. Todėl reikia atskirti tuos, kurie yra e, problemų kurstytojai, bet nereiktų daryti apibendrinančių išvadų apie tradicinės religijas. E, Time e, leidinyje buvo straipsnis apie budistų teroristus. Buvo, ir man tikrai buvo nemalonu, kad toks straipsnis buvo broliai ir seserys budistai lygiai taip pat nepatogiai jaučiasi e, skaitydami apie budistų teroristus. Ir kartais, manau, kai pasiteko proga labai e, gerai yra renkti tarp konfesinius susitikimus ir, ir susipažinti vieniems su kitais, pabendrauti reikia kitokio požiūrio. Manau, kad visų pirma reikia bendrauti su, e, su, su mokytojais, akademikais ir aiškintis, kokiu, kokiu, kokiu yra skirtingų e, filosofijų skirtumų ir panašumų. Pavyzdžiui, vieni sako, kad Dievas viską sukūrė. Mes, budistai, tikime kitokių kuriejų. Taigi pagal kažkokią kitą religiją aš, pavyzdžiui, esu labai nuodėmingas, nes aš ne, netikiu tą Dievo kurėjo koncepciją. Vyskupas Tūtų, mano didelis draugas, e, labai malonus žmogus, kai tik susitinkame, e, jis man sako, kad aš esu kad, kad aš esu ne, ne, netinkamas Dalai Lama. Aš jam sakau, kad jis yra neteisingas vyskupas. Jis, e, jis sako, kad jis yra pasirengęs eiti į, į, į patekti į rojų ir pasakė, kad Dalai Lama tikriausiai pateks į kitą vietą. E, kaip ten bebūtų, egzistuoja skirtingos koncepcijos. Bet tai nesvarbu, svarbiausia, kokia yra tos filosofijos ir kitokios koncepcijos, koks yra tikslas. E, tikėti kai kuriamis vertybėmis ir išpažinti atjautą. Mūsų visus sukūrė vienas Dievas. Ir, vis, jūs, vis, ir mes visi, ir tie, kurie e, kelia problemų, visi yra Dievo vaikai. Dievas visiems davė meilės potencialą. Ir skir, vertinant iš skirtingų perspektyvų vis dėlto siekis yra tas pats. Kitas ligmuo būtų e, skirtingas religijas išpažįstančių atstovų susitikimas. Iš tokių susitikimų patirties, susitikimo su viskupu Tūtų ir Tomas Mertinu, nežin, neprisimenu e, vieno katalikų vienuolio vardo iš Barcelonos. Jis penkis metus gyveno atsiskyrėlišką gyvenimą E, valgė labai mažai šilto maisto, mito beveik vien duona penkis metus. Ir aš turėjau galimybę su juo susitikti ir paklausiau jo, ką, ką, ką penkis metus e, tu veikiai, kuo tu užsiimiai. Jis sakė, aš išpažinau meilę. Ir jo akis tikrai mm, buvo labai ypatingos ir man jisai įkūnija katalikybės e, esmę. Ir lygiai taip pat turiu draugų musulmonų, kurie yra puikūs žmonės. Ir e, susitikę su žmonėmis, kurie išpažįsta tokią religiją, kurie yra išgyvenę gilesnių patirčių, tai yra labai naudinga, nes supranti kitokios tradicijos vertybę. Trečias ligmuo - tai e, pilgrimystės kelionės į visokias šventasias vietas ir bendros meditacijos. Tai taip pat labai geras dalykas, nes pajunti vibracijas. Ir aš atlikau pilgrimystės kelionę į Jeruzalę. Taip pat aplankiau e, seną E, senovinę Sirijos krikščionių bažnyčią ir mečetę ant uolų. Ir ten meditavau. Taip pat e, dra, mano draugai krikščionis buvo atvykę į Indiją ir e, Bodigajos šventykloje, dalyvavo meditacijoje draug, krikščionis draugės su budistais, taip pat prisijungė hindu atstovai, vietos musulmonai. Ir mes e, beveik pusę valandos draugė tyliai meditavome. Tai tikrai labai naudinga, nes tai padeda e, įgyti dvasinių brolių ir seserų. Jeigu turite kažkokių pažįstamų, jeigu yra kažkokių sąsajų, reikėtų bandyti rengti tokius e, susitikimus, kur, kur, kuriuose vyksta tokie mainai. Ypač šiomis dienomis dėl įvykių Prancūzijoje, Briuselyje, Sirija, Irakas, Libija, taip pat Af Pakistane, Afganistane tam tikrų mastų šytų ir sunitų musulmonai. Jie religijos vardu žudo žmonės, tik pamastykite. Visos, visų religijų pagrindinė žinia yra meilės žinia. O jie tą žinę išnaudoja, kad pateisintų žudimus. Tai yra neįsivaizduojama. Turime dirbti, kiek, kiek galime religingi ir nereligingi žmonės turėtų dirbti drauge, kad gelbėtų žmonių gyvybės. Tai aš taip manau. Prašau jūsų po, dar pe, pe, penki žmonės po pusę e, minutės. Ponas Buchna, Kastaldo, Pagėzio, man, man ir Komes. Dėkoju Jūsų šventenybę už tai, kad atvykote čia. Labai sveikinu čia atvykus iš mūsų žaliųjų frakcijos. E, du trumpus klausimus norėčiau užduoti. Mane labai sujaudino Na, mikrofonas yra per mažas, todėl nesimatau. Taigi e, mane e, labai sujaudino susideginę žmonės, kurie norėjo e, kaip savo tikslą išlaikyti kultūrinę Tibeto tapatybę ir tradicijas. Noriu paklausti, ar galėtumėte tai pakomentuoti. Antras klausimas. Mane labai neramina urano kasyba Tibete. Norėčiau labai padėkoti už jūsų kurts, trumpą komentarą šią temą. Dėkuoju, ponia pirmininkė, jūsų šventinybė. Mums labai dėlė garbė susitikti su jumis, kaip su Tibeto atstovu. Jūs ir visa e, Tibeto liaudės parodėte puikų pavyzdį priešindamėsi Kinijos okupacijai. Jūs sakėte, jog nebenorite dabar atsiskirti nuo Kinijos, norite žmogiškumo. Mano klausimas labai paprastas. Ko mes, kaip europiečiai, nedarome pakankamai ar ką darome nepakankamai, padėdami jums siekiant jūsų tikslų? Bet aš Esu grupėje tarp e, ryšių su Tibetu parlamente. Ir Gezio dabar paskutinis klausimas. Dėkoju, pana pirmininkė, dėkoju už šią progą susitikti su e, uh, išventiniu Vedalai Lama. Kuomet jūs uh, ėjote į mūsų salę prie salės uh, durų, aš taip pat uh, E, turėjau progos pasveikinti jūs. Jūs tuomet kalbėjote apie laisvę. Manau, kad jūs parodote labai puikų pavyzdį Europos politikams, nes daug Europos lyderių gėdinasi susitikti su e, jumis kaip dvasiniu lyderių ir daugumas iš jų sako, kad Tibeto klausimai iš viso nėra. Dėkuoju Jums, Jūsų šventenybė. Tomas man. Jūsų šventenybė, kai kurie parlamentarai praėjusią savaitę Bruselėje turėjo galimybę dalyvauti uh, Tibeto rėmėjų grupės konferencijoje, kurioje dalyvavo apie 150 dalyvių iš uh, 15, 50 šalių. Norėjau paklausti jūsų apie dialogą tarp Kinijos ir Tibeto atstovų. Ar, ar yra galimybė tai realizuoti? Welcome, Euroliness. I'm an example. Sveiki jūsų šventenybė. Aš esu nereligingo asmens pavyzdys, kuri visada e, džiaugiasi galimybę su jumis bendrauti ir jūs palaikyti. Aš tik norėčiau prisiminti tai, ką jūs e, prieš kelias dienas mums sakėte. Noriu tai pasidalinti su kolegomis. E, labai svarbu šiame pasaulyje išgirsti šitą sakinį. Negali nupirkti moralinio autoriteto moralinės valdžios. Dėkoju. Dabar ponas Vaigel. Ir tada suteiksim žodį jo šventenybei. Kadangi visi mano kolegos uždavė klausimus, Aš tik norėčiau pasakyti, kad visiškai palaikau jūsų septynes išdėstytas mintis dėl Tibeto ir tikiuosi, kad e, e, Kinijos liaudės Respublika turės pakankamai drąsų, pragmatišką lyderį, kuris galės su jumis susėsti ir tai aptarti. Ačiū. Dėl e, žmonių susideginimų e, tai labai liūdna. Tai buvo pirmas toks kartas. Ir aš tikrai išreiškiau didžiulį liūdėsi. Ir meldžiausi. Tuo pat metu aš pasakiau, kad tai toks drastiškas veiksmas, ar jis padės ar ne, turime pamastyti rimtai. Taigi, matote, mano pozicija yra labai sudėtinga. Aš negaliu tam pritarti. Jeigu aš viešai pasisakyčiau prieš, tai daugelis tų žmonių, e, šeimų ar draugų labai nusiviltų Dalai Lama. Tačiau jokių būdų negaliu to palaikyti, tad geriausiai tylėti. Strategiškai. Kaip jau minėjau, Tibeto aplinka yra svarbi dėl to, kad e, mūsų aukštas e, lygi, lygis virš jūros ir e, dėl klimatinių sąlygų ekologai sako, kad dėl sauso klimato, dėl aukšto, aukšto lygio pažeidus aplinką, jai reikia daug daugiau laiko atsigauti. Taigi, kaip jau minėjau anksčiau, Svarbu išlaikyti Tibeto aplinką Tibeto plynaukštėje ir tai svarbu ne tik šešiems e, milijonams tibetiečių, bet ir e, milijardams žmonių už Tibeto ribų. Vienas e, kinų premjeras Džorung Čeng sakė per savo pirmininkavimo laikotarpį, kad pačioje Kinijoje vyksta labai daug potvinių ir jis nurodė, kad reikėtų mažiau kirsti miškų. Tačiau tai vis vyksta dėl korupcijos. Tai yra vienas dalykas. Kitas klausimas. Kinijos vyriausybė sakė, kad jie mm, jaučia, jog reikėtų susėsti ir kalbėtis. Tačiau jie nori bendrauti tik su manimi kaip su atskiru Dalai Lama, ne kaip su um, institutu. E, niekada nevartoja tokios savokos kaip Tibeto vyriausybė. Mes niekada nevartojame. Ir kinos, Kinijos politikai, e, kai mus kaltina, sako Tibeto vyriausybė, tačiau mes tokios savokos niekada nevartojame. Ir uh, mes nevartojame nevartojame e, daugelio savokų, kurias vartoja Kinijos liaudės Respublika. E, visų pirma, niekas negali nuneikti, kad e, turime daugiau nei šimto tūkstančių pabėgėlių bendruomenę. Taigi mums reikia kažkokios organizacijos, kuri prižiūrėtų jų gerovę ir švietimą ir skirtingas veiklas susijusias su Tibeto kultūros išsaugojimu, Tibeto žinių išsaugojimu. Ir visa ši organizacija anksčiau um, aš jai vadovau, dabar taip nebėra. Ir 2011 metais aš visiškai atsistatydinau, išėjau pensiją. Ir atsitraukiau nuo keturių e, šimtmečių tradicijos. Ir Dalai Lama dabar buvo dvasingumo lyderis, tačiau dabar aš laimingai iš to atsitraukiau. Ir manau, matau, kad dabartinė demokratinė sistema yra pati geriausia. Mes esame maža bendruomenė ir um, tam tikras institutas pas mus turėtų būti sukurtas taip pat pagal demokratijos principus. Taigi, kalbant apie Kinijos vyriausybę, manau, kad jie rimčiau žiūri dėl Ilamos reinkarnaciją nei kad aš pats. Taigi, kartais aš kinams draugams sakau, kad jeigu tikrai tau įdomu, kas e, Dalai Lamos reinkarnacija, tai pirmiausia, komunistų partija turėtų pripažinti atgimimo e, teoriją. O e, kaž, kažkuris Kinijos imperatorius e, pripažino kai kurių e, lamų reinkarnaciją. Ir E, tada jie patys priėmė budizmą ir vadovavosi e, Tibeto budizmu. Ir aš e, jiems sakau, kad jūs turite patikėti atgimimu, tada Kinijos komunistai turėtų pasirinkti. Kad rasti, turėtų rasti Maudze, e, asmenį, kurie e, reinkarnavosi Mao Zedunas. Kitaip e, tai būtų visiškai nelogiška. <laughs> So future, Lama... Taigi ateityje Dalai Lama, manau, kad nesireinkarnuos į, į žmogų, kuris turės kažkokią politinę galę. Norėčiau pasakyti, kad kas kartai sustinku su parlamentinė frakcija kokioje nors vietoje. Aš pirmiausia prašau spręsti jų ekologijos problemas. Atvažiuokite į Tibetą su Kinijos ekolog, ekologais ir apsilankykite tose pažeidžiamuose vietovėse ir parašykite pranešimą. Manau, kad netgi Kinijos vyriausybei gali prireikti tokio re, realistiško nepriklausomo e, tyriamojo pranešimo. Tai yra vienas dalykas. Po to, kai Jūs išreikšite savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų pažeidimo ir religinės laisvės, tada galbūt kinai a, pradės gintis. Ir tada jūs turėsite galimybę pasakyti jiems, nuvažiuokime ten ir pamatykime patys. Tad apsilankykite Tibete iš išorės pasaulio, ypač iš ES, ES parlamento. Ir aš manau, kad tai būtų labai naudinga bent jau tibetiečių prot, protams, bet jau tibetiečiams tai būtų didžiulis padrasinimas. Toks būtų mano prašymas. Ir kalbant apie Tibeto paramos grupę, tai esminis dalykas. Tie kiniečiai turėtų apmastyti Tibeto klausimą. E, jie turi išspręsti šitą klausimą e, logiškai ir tinkamai. E, kitaip šita problema nedings. Šita žinia yra labai svarbi. Ačiū.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 didžiulė garbė susitikti su savo broliais ir sesi, seserimis ir e, pajausti tam tikrą susirūpinimą ir kartais tai svarbu yra išreikšti. Labai ačiū. Dėkuoju Jūsų šiandienybę už tai, kad skiriate laiko ir e, už tą galimybę apsvarsyti tikrai labai svarbus dalykus mūsų praktinėme darbe ir priminėte mums apie tos du lygmenius. E, kur, e, me, kur me, kuriais mes ir skiriame, skiriamės ir e, kuriame mes esame tiesiog žmonės. Manau, kad tai yra svarbi žinia, kurią mes turėtume prisiminti. Manau, kad e, mums labai svarbu tai suprantant ir savo politiką. Manau, kad dabar šį rytą buvo labai daug spaudimo padaryta, kad šitas posėdis neįvyktų, tačiau manau, kad ES turi teisę įsiterpti visais klausimais, kurie jai reikalingi. And I, and I know that we, let's say that a moment. Ir aš žinau, kad mes turime kalbėtis su Kinija, nes ji yra labai svarbi šalis ir mes laikomės vienos Kinijos politikos, tačiau taip pat yra labai vertinga kalbėti su religiniais lyderiais ir niekas negali šitos teisės iš mūsų atimti dėl praktinių sumetimų. E, abi teisės eina paraleliai. Labai dėkuoju už tai, kad atėjote čia. Labai vertinu tai, ačiū vertinu jūsų tvirtą poziciją nuo pat pradžių. Jūs žinote, kaip tvirtai laikytis moralinių principų. Mes griežtai laikomės e, bes, e, principų besmurto. Mes e, laikomės visiškai taikaus principo, mūsų kova yra be smurto ir ji turi būti sėkminga. Kitaip, kalbant apie tuos e, susideginimus, tai yra nesėkmė. Mūsų e, manau, kad šitie įvykiai e, įvyko iš nevilties. Tad uh, Aš manau, kad jūsų moralinė parama ir principai yra daug svarbiau nei pinigai. Labai vertinu tai. Ačiū. Ačiū, posėdis baigtas.